siuntė pirmininkui prašymą panaikinti pono Rolando Pakso parlamentinį imunitetą, kad jis galėtų dalyvauti baudžiamoje byloje. Atitinkamai pagal darbo tvarkos taisyklės, šis prašymas yra perduotas